good afternoon again. Welcome everyone to the Budget Econ um, joint meeting on. Labadiena. Dėkoju, kad visiems, susi, visiems susirinkusiem, kur biudžeto komiteto posėdį, kur kalbėsime apie struktūrinių reformų remimo programą. Dabar trumpai tvirtiname darbo atvarkę. Jokių neturime pastabų dėl antrojo punkto. Tai trečiasis punktas e, - struktūrinių e, reformų remimo programos steigimas norėčiau tik pasakyti, kad e, turėtume baigti be 15.05 šį posėdį, tai tikrai gerbkite e, suteikto kalbėjimo laiką. Ir žinote, kad aš jei, jums tai priminsiu, jeigu jūs to nedarysite. Dabar norėčiau suteikti žodį dviem e, bendra pranešėjams, keturioms minutėms kiekvienam. Visų pirma, iš biudžeto komiteto E, SND e, Gardija Izabel. Dėkoju pirmininkė. Aš pabandysiu tikrai neviršyti keturių minučių man suteikto laiko. Ir galiausiai e, šis pasiūlymas yra čia mums padėtas ant stalo. Ir paskutinį kartą, kai susitikome, diskutavome daug E, kartu su savo bendra pranešėja ir nutarėme, kad e, tikrai ne, dėl daug ko nesutarėme. Nepaisant viso to, vis tiek e, turėsime kai ką palikti ir tolimesniam diskusijom, ir taip pat pakeitimams, bet vis tiek reikėjo sutarti dėl kažko. Pateikėme 51 pakeitimą komisijos pasiūlymui ir sutarėm dėl štai ko, kad reikia nustatyti programos tikslus. Ir taip pat mes e, dėl finansinės programos e, kalbėjome, derinome taip pat dėl ES tikslų. Taip pat e, galvojame apie tai, ko mums reikia, ką mums reikia perkelti iš Paryžiaus susitarimo, tvarios e, plėtros tikslų, klimato susitarimo, taip pat e, kas yra taikoma šalims, e, kurios yra ne Europos Sąjungoje. Kalbėjome apie mokesčių vengimą, taip pat tvarę pereinamo laikotarpio ekonomiką. Taip pat, kalbant apie tai, ką turėtume įtraukti į valstybių narių siūlomas e, reformas. Tai aplinkosaugos poveikio vertinimą, ten reikėtų įtraukti ir neigiamo poveikio e, konkurencinės priemonės, jeigu tokių bus. Ir taip pat mokesčių institucijos e, turėtų atlikti vertinimą dėl poveikio biudžetų iš tų visų reformų. Na, galiausiai tikrai laikausi suteikto laiko. E, mes atsisakėme e, to, kad kitos programos pervestų e, lėšas į šitą programą. Tai tų pasiūlymų pagrindinės mintis buvo būtent šios. Ačiū. Pranešėjai kita bendra. Pranešėjai iš Ekon Pone Karolina, gal ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti kolegams, kad susirinkote čia. Struktūrinių reformų rėmimo programos e, tikslas yra skatinti ekonominį atsparumą, taip pat e, sąjungos augimo. E, ir tai tikrai sustiprins mūsų ES, taip pat sumažins neigiamas pasakmes ateityje būsimų krizių. Praeitą savaitę mes pateikėme uh, ataskaitos e, projektą ir bendradarbiavimas vyksta, taip sakant, gera e, linkme, bet yra tam tikras ideologinės atotrukis. Ir e, mes taip pat kalbėjome apie tai, kad reikia įtraukti tam tikras institucijas, eurozoną ir taip pat e, galvoti apie struktūrinio reformų rimimo programos įsipareigojimus. Man e, teko garbė kalbėti apie atskaitomybę ir kaip komisija sako, visa atsakomybė tenka komisijai. Taigi ekonominė e, prognozė, taip pat semestro e, apžvalga, ataskaitos, šalims skirtos rekomendacijos, vertinimas pasiūlymo ir galutinis vertinimas, ar mokėjimai turi būti atliekami. E, aišku, šį procesą reiktų geriau tikrinti, e, turėtų būti geresnė atskaitomybė ir mes sutarėme dėl to. Šios, šio pranešimo um, projektas, kuriame teigiama, kad tam tikra institucija turi būti įsteigta kiekvienoje valstybėje narėje, irgi atitinka tikslus nepriklausomos institucijos vertinimas padės įvertinti šį pasiūlymą, taip pat padės įvertinti komisijai e, visą situaciją. Dar vienas dalykas, tai mes sutarėme dėl konvergencijos priemonės apriepties, apimties, e, kuri padės mums pasiekti geresnių kriterijų, kurie yra minimi sutartyje ir taip pat prisidės prie nacionalinių teisės aktų eurozonoje. Taip pat mes sutarėme dėl to, kad reikia patobulinti e, šį pasiūlymą dėl įsipareigojimų. Taigi valstybė narė turėtų parodyti, kokios reformos yra daromos valstybėse narėse esamų momentų ir nepriklausomos fiskalinės institucijos patarimas ir tokie sprendimai e, padės iš tikrųjų pateisinti tą sprendimą, kurį padarė Europos komisija. Dėl kai ko nesutarėme ir E, šią dalį palikome e, ir neįtraukome į ataskaitos projektą. Man yra labai svarbu, kad finansinė pagalba būtų teikiama tik struktūrinėms reformos, e, kurios prisidėtų prie ekonominio atsparumo valstybėse narėse ir taip pat aiškus, lab, aiški sąsaja su Europos semestru, taip pat šalims taikomoms rekomendacijams yra labai labai svarbi ir tą reikėtų stiprinti. Kalbant apie programos apimtį, mes manome, kad e, tai yra rizika. Reikia galvoti apie aiškius kriterijus, kurie turėtų būti griežti ir tai užtikrintų, kad mes pasieksime tikslų. E, taip pat pranešimo projekte neįtraukėme nuorodos į teisės viršenybę, kadangi mes sutarėme dėl e, tų sąlygų, kuriomis bus e, daromos išlaidos. Man yra aišku, kad jokios valstybės narės negalėtų naudotis finansavimu, jeigu jos negerbė bendrų mūsų vertybių. Na ir galiausiai paskutinis e, punktas e, dėl finansų skirstimo. Tai yra labai jautrus klausimas ir komisijai pateikiau štai e, tokį pasiūlymą, kad reikėtų galvoti apie teisingą paskirstimą ir taip pat išlaikyti ir e, pakankamai paskatų didesniems valstybėms narėms. Ir pranešimo projektas tikrai yra gera pradžia mūsų diskusijoms ir tikrai e, lauksiu tų pakeitimų. Ačiū. Ačiū bendra pirmininkiai, o dabar šešėliniai pranešėjai. E, ponas Lamasur. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, aš esu e, šešėlinis pranešėjas, ne PPE, bet būtent šitam pranešimo projektui. Norėčiau padėkoti už tokį kokybišką pranešimą. Porą klausimų arba pastabų. Visų pirma, aš manau, kad e, šioje programoje įdomiausia yra tai, kad yra skatinama uh, konvergencijos paramos e, priemonė. E, tai yra gerai, kad mes didiname finansavimą e, kuri ir finansavimą būtent konvergencijos priemoniai, kadangi jį prisidės prie tų reformų, kurias turi atlikti valstybės narės ir prisijungti prie eurozonos. Nu, kalbant apie finansinės e, maksimalaus įnašo e, skaičiavimas yra e, šiek tiek man keistokas 20 procentų. Ir man atrodo, kad reikėtų galvoti apie tai, kiek gauna kiekvienas pilietis ir kiek gyvena toje šalyje žmonių ir tuo remti skaičiavimus manau, kad e, reikėtų dar atsižvelgti tai, kad reformos trunka ilgai, daug metų, keičiasi vyriausybės, vyksta rinkimai ir dėl to šalis gavėjos, nu, kurios gauna lėšas iš šios programos, vykdo reformas. Reformos keičiasi dažnai, reikėtų galbūt pakeisti ir penkerių metų laikotarpį. Aš siūlyčiau, kad e, reformų turinys taip pat turėtų e, būti paveiktas ir politinių reformų, politinio tikrinimo. Pavyzdžiui, reikėtų kalbėti apie tarybos atvirk... tą kvalifikuotą daugumą. E, ir taip pat reikėtų pagalvoti ir apie bendrą žemės ūkio politiką ir jos kriterijus. Na, taip pat 46-ame e, šioje konstatuojamoje dalyje reikėtų galvoti apie bendrą tokį visos programos tikslą ir komisija to ir siekia. Taip pat man kyla klausimas dėl to, e, kas ta nepriklausoma fiskalinė institucija, kokie jos bus interesai, kokį vaidmenį jis veiks, e, jie atliks tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu. Ačiū. Ačiū, ponui Lamasūru o EPP, e e, EKON, ponė Malat, iš dvi minutės. Labai ačiū. Aš irgi norėčiau pabrėžti, kad e RSP negali būti grindžiamas piliečių skaičiumi. Mums reikia pagalvoti, kaip užtikrinti paprastumą bet taip pat atsižvelgti į reformų, kurias reikės įgyvendinti sudėtingumą. Čia mes atsižvelgėme į šalims skirtas rekomendacijas, taip pat makroekonominį disbalansą. Kaip Lamasur sakė, reikia nepamiršti ir BVP ir vystimosi rodiklio visų šalių. Aš nemanau, kad mes galime pusę paketo padalyti pagal konkurencingumą. Tikiu, kad pirmame etape mums reikėtų šito daugiau, kai kalbame apie išlaidas ir prašymus. O dėl nepriklausomų finansinių institucijų, aš nesu visai nusiteikusi prieš, bet Mes negalime to įtraukti 2013-73 reglamentą, nes ten kalbame vien tik tai apie eurozonos šalis, o ši savoka turėtų būti platesnė. Pritariu ir tam, kad reikėtų išbraukti tas dalis, kur yra kalbama apie bendrą valdymą ir išteklių asignavimą. Mums būtina užtikrinti investicijų suderinimą pagal sanglaudos politiką, kur yra siejama su šalims skirtomis rekomendacijomis ir makroekonomikos sąlygomis. Taip pat e, yra pateiktas e, pasiūlymas, kur yra kalbama apie reformų užtikrinimo įrankį. Reikia atsižvelgti į konkrečius tikslus teisminių reformų ir kitų įvykdomų reformų. Ačiū, lygiai dvi minutės. Dabar SND Rekon nėra pono Mavrydės šešėlinio pranešėjo, todėl perinu prie AKR. E Jūs pasisakysite? Gerai, prašau. Ačiū savo kolegų ehm, vardu, kurie negalėjo dalyvauti. Norėjau tik tai pasakyti penkis punktus, ehm, kuriuos jie norėjo paminėti. Na, jie pritarė komisijos pasiūlymui, e, kuris remiasi jau esamčių programų pagrindu. Uh, Taip pat yra mm, kalbama apie kelias sąlygas. Pirmoji tai yra e, po 2008 metų krizės visi suvokia, kad e, konvergencijos tiek ekonominės, tiek socialinės svarba išaugo. Taip pat labai svarbu, kad galvotume apie tą bendrąją konvergenciją, kad galėtume sumažinti neigiamus e, ekonominių reformų E, dalykus ir pasiekmes. Taip pat reikėtų atsižvelgti į socialinių teisių ramsti ir taip pat į e, tokias reformas įgyvendinant į tvarę plėtrą. Taip pat e, mus neramina tai, kaip tokia reforma gali apimti uh, asignavimus, kadangi čia kalbama apie Europos semestrą ir valstybės narės turi turėti teisę atlikti reformas ir šioje srityje. Reformos taip pat turėtų remtis tuo, kad jos turėtų būti e, kuriančios e, darbus, kokybiškus darbus, kovoti su skurdu, kurti darbo vietas, skatinti teisingą konferenciją, kon, konver, konvergenciją. E, Ir taip pat e, kiekviena iš tų reformų turėtų e, kalbėti apie devinto e, sutarties straipsnio priemonės, kurios kalba apie socialinio poveikio vertinimą kiekvienos reformos. Dar vienas punktas. Mus neramina tai, kad tokia programa sumažins sanglaudos sanglaudai skirtą finansavimą ir poveikis makroekonomikai bus neigiamas e, toms e, šalims, kurios yra veikiamos e, ir taip dėl tų politinių ir ekonominių suvaržymų, taupimo politikos. Manome, kad toks pasiūlymas turėtų būti konstruktyvesnis. Ačiū. And, uh... Eh, för Haushaltskommission, ECR, eh, herr Kölme, kollegin Kölme för två minuter. Ponas Kölmeris, biudžeto komitetas. Labai ačiū. Šis parlamentas, kalbėdamas apie biudžetą, sutinka, kad reikia daugiau skaidrumo, daugiau aiškumo. Mes privalome galėti vertinti efektyvumą. Bet atrodo, kad paskutiniu metu mes tiesiog kalbame apie naujas programas. Norime apimti visus įmanomus aspektus, bet tai prieštarauja pačiam skaidrumui. Numatoma vis daugiau programų ir dėl to biudžetas tampa vis neskaidresnis. Juk mes turime jau įsigalėjusią sanglaudos politiką ir vis tiek yra kuriamas naujos programos. Jeigu norime palaikyti struktūrinę reformą, tai turime remtis sanglaudos politiką, būtent ji yra tinkamas įrankis. Svarbiausia, kad mes viską atliktume tinkamai, kad galėtume įvertinti poveikį. Mums nereikia tokios sanglaudos politikos, kuri tiesiog švaistys pinigus ir tikėsis gerų rezultatų. Ne to mes norime. Toliau. Parama reformoms ją galima skirti ir pagal dabartinės programas. Yra dar vienas aspektas. Mes girdėjome apie ryšį su eurozona. Jeigu mes norime, kad euro statusas būtų stipresnis, tai visų pirma reikia suprasti, kad numatytos priemonės nepadėtų eurozonai išgyventi. Mums reikia visų pirma pripažinti, kad euro projektas žlugo ir jeigu mes tą pripažintume, tai tada iš vis nebereikėtų jokių naujų programų. Aš tam, kad būtų užtikrintas stereo garsas, kreipsiuosi ir į kito komiteto atstovą. Panas Lukė. Noriu padėkoti abiems pranešėjams. Manau, kad tikrai buvo daug padirbėta stengiantis išsklaidyti nesutarimus. Reikėtų pripažinti, kad yra ir privalumų, ir trūkumų. Kritinės pastabos būtų tokios. Nelabai mums aišku, kaip yra atsižvelgiama į moralinius aspektus Dabar situacija yra tokia, kad tos valstybės narės, kurios laiku neįgyvendins reformų, kuris neįgyvendina laikų reformų, vis tiek gauna nemažą finansinę paramą. Aš manau, kad tokios paskatos yra tikrai netinkamos. Yra teigiama, kad nereikia įgyvendinti reformų, reikia tiesiog palaukti, kol kažkas pabarso. Jeigu ne, tai gausite dar daugiau pinigų toms reformoms įgyvendinti. Privalome sukurti saugumo mechanizmą, kuris apsaugotų tokias reformas, nes kitu atveju bus tiesiog švaistamos lėšos ir teikiamos netinkamos paskatos. Dėl tokio saugiklio aš nelabai suprantu, kur galima būtų jį įtraukti. Toliau reikia pasižiūrėti į finansinės paramos pobūdį ar tikrai verta mokėti pinigus už reformas, kurios iš tiesų nieko nekainuoja, nes yra atliekamos per įvairias investicijas. Man atrodo, kad šiaip yra einama teisinga kryptimi, bet reikėtų daugiau pagalvoti apie tinkamą reformų įgyvendinimą. Baigdamas dar noriu pakomentuoti sanklaudos politiką yra susijusi su tuo, ką jau sakė kolegos. Tesnis pagrindas yra sanglaudos politika. Ji veikia visą Europos Sąjungą. 74 Europos Sąjungos veikimo sutarties straipsnis viską reglamentuoja, bet yra bent jau dvi es valstybės narės, kurios nėra eurozonos narės ir na, vadinasi, mes čia tarsi teigiame, kad jos nėra sanglaudos politikos dalis, vadinasi, teisinis pagrindas nėra tinkamas. Alde iš biudžeto komiteto nieko nėra. Tuomet žalieji, panas Gygalt jo nėra, bet gal panas Lamberts pasisakys. Kadangi aš esu vienintelis žalesis ir gaunu keturias minutės, tarkime, trys minutės. Du kartu yra keturi. Manęs paprašė šešėliniai pranešėjai pasisakyti. Jeigu duosite tik dvi minutės, aš pasakysiu tik neigiamus aspektus, jei keturias pasakysiu ir teigiamų. Taigi, visų pirma, reikia pripažinti, kad yra kalbama apie Paryžiaus susitarimą ir darnaus vystimosi tikslus ir mes tam pritarėme. Toliau RSP asignavimai mes pritarėme. Taip pat ir tam, kad ekonominis atsparumas neturėtų būti konkurencijos tikslas. Toliau konvergencijos įrankis ir neprisijungimas prie eurozonos. Įdomu čia yra simbolinė prasme. Toliau E, pasižiūrėjimas, kokį papildomą poveikį turės reformos prieš jas finansuojant. E, čia reikėtų nurodyti, kad RSP neturi paremti tokių reformų, kurios nepadeda ir kaiminystės politikai. Toliau mes pritartume, kad reikia skaidresnės politikos, kai kalbame apie kriterijus ir prisijungimą prie eurozonos. Teiksime pasiūlymą, pagal kurį bus išplečiama reikalavimus atitinkančių reformų savoka. Toliau valdymas. Mums čia reikia įgyvendinimo aktų tam, kad komisija tinkamai priimtų sprendimus. Paskirstimo rodiklis nėra keičiamas. Mūsų frakcijai tai yra prioritetas. Toliau neatsiejamas tarp RSP ir Europos semestro. Nėra keičiamas vienas iš problematiškiausių straipsnių ir mūsų manimo taip yra praleidžiama galimybė įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Europos socialinę ramstį bei atitinkamas paramos programas nekeičiami ir skaičiai, na, galbūt dėl 2020 vidurinio laikotarpio daugiametės finansinės programos peržiūros. Mums atrodo, kad trūksta čia pusiausvėros. Galiausiai, kalbant apie nepriklausomas finansinės institucijas, norėtume pabrėžti, kad tokios institucijos turi būti aiškiai apibrėžtos, joms turi būti taikoma tinkama finansinė analizė, o skaičiai neturi kreipti į vieną ar kitą politinį pasirinkimą. Nes labai dažnai tokios tarsi nepriklausomos finansinės institucijos vadovaujasi tik tai viena ekonominė teorija, tai yra neoklasikinė teorija, kuri yra įtvirtinta DSG modeliuose ir jau yra įrodyta, kad tokia teorija nėra tinkama. Štai jums trys minutės. Um. Ačiū, kad kalbėjote tik tris minutės. Budžeto gūje narių nėra, ekonomikos komiteto gūje frakcijos kas nors yra. Tada EFDD ponas Vali. Ačiū pirmininkė. Apskritai manau, kad reformų remimo programa yra naudingas dalykas, bet turėtume kalbėti tik tai apie tas reformas, kurios skatina auginimą ir sanglaudą valstybės narės turėtų uh, siekti bendrų ES tikslų. Svarbu užtikrinti, kad būtų nustatyti prieinamumo kriterijai, būtų atsižvelgta į ES tikslus. Programa turėtų remti tas e, programas ir tas reformas, kurios padeda kovoti su mokesčių vengimu, su organizuotu nusikalstamumu, didinti sąnglaudą, didinti darbo vietų kūrimą, kovoti prieš socialinę atskirtį ir skurdą. Komisijos pranešime ir pranešėjų tekstuose šie dalykai minimi, tačiau juos reikėtų dar labiau išskirti, daug labiau susijęti su siūlomomis reformomis. Reformų rėmimo programa neturėtų apimti tokių politikos sričių, kur kalbama apie atlyginimų mažinimą. Tai nepadeda ekonomikai, ne, nepadeda kurti konvergencijos ir nepadeda kovoti su įvairiausiais sunkumais. Tai reiškia, kad Europos e, gyventojai tokioms reformoms, kurios, e, kuriomis siekiama taupyti, dar labiau priešinsis. Reikėtų atlikti ekspostę vertinimą. Gal ne specifinį dėl biudžetinių aspektų, dėl, e, dėl to, kad tą vertinimą turėtų atlikti nepriklausomi finansų analitikai, reikėtų kalbėti apie kažkokias konkrečias reformas, nekalbant per daug apie kažkokią centralizuotą vertinimą. Ačiū, ponė Vali. ENF narių nėra. Niekas daugiau žodžio neprašė, taigi dabar vėl norėčiau suteikti žodį komisijai dviems minutėms. Ačiū. Ačiū, kad e, pritarėt šiam naujam pasiūlymui. Trumpai keli dalykai dėl konvergencijos priemonės, dėl apriepties mažinimo pasiūlymo. Mes manom, kad pagrindinis tikslas e, yra e, padėti valstybėms padėti prisidėti prie konvergencijos kriterijų toms, kurios jau tą kriterijų yra pasiekusios. Mes prašom e, valstybių narių atlikti poveikio vertinimą, tačiau tai neturi būti pernelik sudėtinga, e, kad jos galėtų dalyvauti programai. Dėl fondų perkelimo apgailestaujame, kad nedaug valstybių narių pasinaudojo šią programą nors tikrai e, remiamos technologinės programos pagal šią priemonę. Be to buvo e, siūloma keisti op, įgyvendinimo turinį, bet to norim pabrėžti, kad reikia stiprinti reformų įgyvendinimą ir tik tai tos valstybės narės, kurios nori dalyvauti reformose, galėtų teikti pasiūlymus. E, Taip pat pabrėžiame, kad socialinės reformos yra įtrauktos į visų reformų aprepti, kalbant apie Europos semestrą, jos yra įtrauktos, bet to svarbu atskirti sanglaudos politiką nuo šių reformų ir atskirti tam skiriamas lėšas. Mes skatiname valstybės narėmtis imti struktūrinių refondų. Ir taigi, va tiek. Ačiū. Ir kadangi dar turime laiko, galiu suteikti po tris minutės kiekvienai bendra pranešėjai, jeigu norite pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, man gal užteks ir dviejų minučių. Aš taip pat noriu atkreipdėmėsi keletą probleminių sričių dėl į EPP, į komisijos ir žaliųjų e, pastabas dėl nepriklausomų institucijų pasisakysiu. Mes tikrai nenorim kurti naujų institucijų, bet turėtume kažkokiu būdu užtikrinti, kad ir valstybės narės nebūtų įpareigojamos dėl EKR pastabos pono Luko pastabos dėl rizikų, visiškai pritariu jo pastaboms ir manau, kad apreptis tikrai turėtų, taikymos rytis turėtų būti labai ribota. E, taigi tiek trumpų pastabų ir laukiu nekantriai bendradarbiavimo su kolegomis. Ačiū. Guardė Zabal. Ačiū. Aš taip pat labai trumpai norėčiau pasisakyti. Visų pirma, dėl paskirstimo kriterijaus, nes ne vienas kolega tą kriterijų minėjo. Mes tengiamės susitarti dėl e, paskirstimo kriterijaus e, pakeitimo, bet nesugebėjome dėl to sutarti. Tie, kurie mano, kad gyventojų skaičius nėra tinkamas kriterijus tokiam testui, turėtų pateikti pasiūlymų ir tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti susitarimo. Dėl tų pačių kriterijų naudojimo, kaip ir sanglaudos politikoje, galbūt tai būtų visai išmintinga. Ir dar dėl reformų trukmės ir uh, E, ir jų nuoseklumo. Jeigu būtų skiriami papildomi metai, gal padėtų užtikrinti tų reformų testinumo, bet reikėtų dar tuos e, pono Lamasūro pasiūlymus e, pasvarstyti. Dėl proporcingumo panašu, ir teisės viršenybės panašu, kad visi nori įtraukti šiuos aspektus. Uh, Ir kaip mano bendra pranešėja sakė, visos mm, Europos, visoms ES programoms taikomas finansinis reglamentavimas ir teisės viršenybė. Tačiau jeigu visi nori pabrėžti, kad tos programos turėtų būti parengtos e, taikant teisės viršenybės principo, tai galbūt tą reikėtų įtraukti. Dėl EKR pastabų kalbėjot apie rizikas. Ir žinau, kad ne vienai frakcijai toks konceptas patinka. Bet tada neleistume kai kurioms valstybėms narėms dalyvauti tokiuose programuose, jeigu daugiau įtrauktume tų rizikos veiksnių. Kalbam apie šimtus milijonų eurų ir kalbant apie vienos valstybės biudžetą, čia negalėtume kalbėti apie jokią riziką. E, mano frakcija išsakė tokių e, nuogastavimų. Gali būti taip, kad e, kai kurios reformos gauna finansavimą, bet jos nėra įgyvendinamos, jos yra užmirštamos. Ir visiškai sutinku su žaliaisiais, kurie kalbėjo apie socialinį ramstį apie COP21 ir taip toliau. Manau, kad šitoj srity reikia dar nemažai padirbėti. Ir dar viena pastaba dėl žaliųjų ir EPP dėl fondų ir finansavimo. E, nemanau, kad būtų problematiška didinti e, finansavimą ne eurozono valstybėms, bet jeigu tai sumažintų 22 22 milijardų eurų sumą, kuri ir šiaip nėra labai didelė, tai nežinau, ar tai būtų labai naudinga. Nežinau, ar reikėtų tą uh, paskirstimo kriterijų naudoti. Man patiktų, jeigu ta suma apskritai būtų padvigubinta, tačiau turbūt taip nebus. Ačiū. Ačiū už šias diskusijas. Aš taip pat pasisakyčiau dėl teisės viršenybės. Panašu, kad daug kas pasakė tokią pastabą dėl teisės viršenybės, dėl geresnio reglamentavimo. Rodykim gerą pavyzdį. Ir tikiuosi, su, sulauksime ir kitų komitetų pritarimo Taigi noriu priminti, kad e, pakeitimo teikimo terminas yra sausio 15 diena 15.00 valanda. Ir kitas komiteto posėdis vyks vasario 20 arba 21 dieną. Dėl kitų klausimų. Panašu, kad jokių kitų klausimų nėra. Taigi pasisakysiu apie kitą posėdį. Data vis dar nėra nustatyta ekonomikos ir biudžeto komiteto. Taigi tą gaidą ir baigiu posėdį penkiomis minutėmis anksčiau negu numatyta. Ačiū.